yra žodinis klausimas komisijai dėl PAV direktyvos, poveikio aplinkai vertinimo direktyvos taikymo. Ponas Lovė, turite kažką dėl darbo tvarkos, prašau. It's a point of order under, under Rule 96 by pre-arrangement with the President. Remiuosi 96 darbo tvarkos taisyklių klausimų. Norėjai norėčiau priminti savo apygardos žmonių pageidavimus. Norėčiau paminėti Lotuso komandą Grand Prix lenktynėse. Norėčiau priminti aparteido reikalus pietų Afrikoje. Jeigu ten bus rengiamos varžybos, tai tai netitiks žmogaus teisių. Manyčiau, kad iš varžybų reikėtų pasitraukti e, dėl besiklostinčių įvykių, nes Bahreino įvykiai taip pat turėtų įtakoti mūsų sprendimus. Atsižvelgsime į jūsų pasisakymą, kolega.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 parlamentai yra svarbus ir aš norėčiau nebūti šio pranešimo autoriumi, nenorėčiau būti pranešėjų, nes parlamentas priėmė sprendimus, kurie yra vienašališki ir kenkia investuotojų interesams. Mums reikalingas žymiai didesnis skaidrumas. Senosios valstybės narės neatsižvelgia į naujųjų valstybių interesus. Nėra jokio balanso tarp investuotojų teisų ir aplink, aplinkosaugos reikalavimo Taigi aš, esant tokiai situacijai, negaliu užsimti darybų klausimais ir aš norėčiau perduoti komiteto pirmininkui šį klausimą. Gerai, ačiū, panas Liuter, bet čia ne dėl darbo tvarkos. Šitą, apie tai turite kalbėti atitinkamą savo komitete. Taigi, mėly kolegos, tikrai prašyčiau laikytis e, laiko nuostatų, tikrai suprasite šiandien balsavimo dieną be to reikia visiems ir išvykti, taigi mes negalime labai uždėlsti balsavimo pradžios. Ačiū visiems už jūsų supratimą. Taigi, šiandien pagal darbo tvarkę. Pirmasis darbo tvarkė punktas - PAV direktyva. Ponas Vilint, penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė komisarė. Kalbu ponios Maconė komiteto pirmininkės vardu dėje, jie negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje. Aišku, e, yra daug svarbių peticijų, ši yra viena iš jų, žinoma, po ją nepasirašė 30 tūkstančių žmonių, kaip po kai kuriomis kitomis, bet mes kalbame apie poveikį gamtai, apie gamtą, kuri kenčia nuo žmogaus veiksmų Todėl e, manytumėme reiktų būti dėl tos priežasties e, skirti šiam klausimai ypatingą dėmesį. E, pažymėsiu, kad informacija apie šį Austrijoje vykdomą projektą nėra viskas aiškus, yra aktyvūs lobistų veiksmai, pramonė, pramonininkų, verslininkų, taip pat e, ir regime vietos valdžių, valdžios interesus. E, kolegė Lichtenberger e, taip pat gerai išmano situaciją ir žinoma, tema yra svarbi, tačiau Europos Sąjunga ir Europos parlamentas negali tapti kažkokią apeliacinę instituciją visiems gyvenimo klausimams. Peticijos esmė. Peticijos autoriai nurodo, kad nebuvo laikomasi vieno iš poveikio aplikai vertinimai reikalavimų, kad e, buvo poveikio plotas sumažintas iki 20 hektaro, e, kad nereiktų poveikio aplinkai vertinimo atlikti. Dabar reikalavimai Austrijoje pasikeitė ir poveikio aplinkai vertinimą reikia atlikti tuomet, jeigu projekto plotas viršyje 10 hektarų. Taigi situacija pagerėjo. Tačiau tuomet situacija buvo kitokia. Taip pat reikia pažymėti, kad pagrindiniai europiniai aplinkos reikalavimai vykdant šį projektą Austrijoje ir apskritai pagal Austrijos įstatymus buvo įgyvendinti. Be abejo, gali skirtis interpretacija, požiūriai į esamą situaciją. Galima kalbėti apie e, automobilių parkavimo vietų išdėstymą, kitus ginčytinus klausimus. Tačiau akivaizdu, jog problema aktuali ir reiktų ją panagrinėti atidžiau. Uždavėme savo, savo klausimą, ar sostinėje primtas sprendimas dėl poveikio aplinkai vertinimo yra teisingas, ar atsižvelgta į europinius reikalavimus, kurie turi būti perkelti į nacionalinę teisę. Panagrinėjome, kokia yra situacija įvairiose valstybėse narėse, taip pat ir mano gimtojoje. Regėjome, kad situacija tikrai nevienoda. Klausimas, ar im, reiktų leisti projektus išskaidyti dalimis, ar galima juos išskaidyti teritorinio požiūrių, laiko požiūrių, ar reikėtų teikti, kad Tai yra vienas didelis projektas ir negalima jo kažkaip tai susmulkinti į dalelės. Ar galima leisti teisiškai projektus išskaidyti? Ir kokias galimybės europinės te, europiniai teisės aktai e, leidžia čia pasinaudoti. Ar galima projek, su projektais taip elgtis, ar negalima? Ar galima sutikti su tuo, kad slidžių trasos e, dešimties hektarų e, plotai didesni, ar didesnės ar mažesnės trasos e, būtų tiesiamos netaikant poveikio aplinkai vertinimo. Europiniai teisės aktai griežtai nustato, kad reikia tokį vertimą atlikti ir rengiant tokio masto projektus. Taigi mus domina, ar nereikėtų europinių reikalavimų sugriežtinti, kad e, situacija būtų nacionaliniu lygmeniu aiškesnė. Ačiū. Dabar žodis ponui komisarui Oettinger, prašom. Sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, tikrai svarbu, kad parlamentui prioritetas yra aplinka ir aplinkos apsauga, poveikio aplinkai vertinimas yra labai svarbus, galvojant apie ekologinį, ekonominį es vystimasi. Tai svarbus instrumentas įgyvendinant tvariaus plėtros tikslus. Yra projektų, kurie daro didelį poveikį aplinkai, todėl tas poveikis turi būti įvertintas iš anksto. Reikia įvertinti tiesioginį ir netiesioginį projektų poveikį aplinkai. tam tikrų projektų atvejais valstybės narės, atsižvelgdamos į duotos kriterijus, turi nustatyti, ar reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Minimas atvejis tiesiama slidžių trasa. E, šiuo atveju turėjo būti nustatyta, ar iš vis galima tokį projektą atlikti. Anksčiau Austrijos e, nacionalinės nuostatas nebuvo mums priimtinos, kadangi plotas buvo pernelik didelis, nuo kurio reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Gavę peticiją mes, aišku, kreipėmės į Austriją ir paklausėme, kas buvo padaryta čia. Austrija nurodė, kad PAF nereikėjo atlikti, kadangi nebuvo viršytas ploto kriterijus. Mes oficialiai suabejojome atkreipėme dėmesį, kad projekto dy, dydžio nustatymas ir tokiu būdu sprendimas dėl būtinybės atlikti poveikia aplinkai vertinimą. Nereiktų galvoti tik apie konkretų projekto plotą, bet apskritai į, apie platesnį poveikį aplinkai. Taigi, Austrija susilpnino poveikio aplinkai vertinimo atlikimo reikalavimus. Mūsų nuomonė reiktų e, Austrijai savo reikalavimus pritaikyti prie europinio reikalavimo. Dabar, kalbant apie e, slidžių trasų plotų kūrimą ar išplėtimą, e, poveikia aplinkas vertinimai turi būti atlikti visais įmanomais atvejais reikia taikyti griežtesnius kriterijus. Akivaizdu, kad PAV direktyvos reikalavimai yra labai griežti ir konkretus. Norim, noras jos išvengti, suskaldant projektą į dalis yra nepateisintas ir neleistinas. Reikia žvelgti į bendrą poveikį aplinkai, į, o ne į atskiras projekto dalis tą savo sprendimų patvirtino ir ETT. E Nekarta teismas e, pasakė, kad PAV reikalavimų negalima išvengti suskaldant projektus į dalis. Kalbant apie ploto reikalavimą, negalima apsiriboti e, ploto, kuriame realiai yra vykdomi projekto veiksmai. Reikia žvelgti tiek į šį plotą, tiek į artimiausias aplinkinius rajonus. Taigi turime atsižvelgti ir į tas e, projekto dalis, kuriuose nors ir nevyksta tiesioginiai statyboniai darbai, bet šie e, rajonai nukenčia nuo vykdomo projekto. Akivaizdu, kad reikėjo iš anksto šiuo atveju atlikti pirminius vertinimus bei apsispręsti, ar reikia atlikti PAF, o sprendimą reikėjo paviešinti. Austrijos valdžia neįvykdė šių reikalavimų. Nebuvo atliktas pirminis vertinimas, kurį mūsų nuomonė reikėjo atlikti. Projektas buvo patvirtintas prieš penkerius metus, statybos darbai jau baigti, Paprašėme vienos e, pareigūnų pateikti daugiau informacijos, būtent ar yra imtasi veiksmų dėl poveikio aplinkai mažinimo ir ar atsižvelgta į esamą poveikį aplinkai. Taip pat e, galima imtis papildomų žingsnių, mažinant poveikį aplinkai projekto regione. Taip pat prašėme Austrijos pareigūnų užtikrinti, jog e, vykdant kitus panašius projektus, plečiant šį ar šias ar kitas slidžių trasas, bus atlikti ir vykdyti visi reikalavimai, būtent atliktas pirminis vertinimas ir išsiaiškinta, ar reikia atlikti platų PAV. E, šiuo metu kaip tik vyksta darbai e, prie PAF atnauinimo. Naujasis tekstas turi sustiprinti aplinkos apsaugą, atsižvelgti į tai, kad reikia išsaugoti e, biologinę įvairovę, e, taupyti energiją. Jame taip pat atsižvelgiama į Teisingumo teismo sprendimus, stengiamasi suderinti, harmonizuoti visus reikalavimus bei sumažinamas sumažinamas galimybės išvengti PAF atlikimo. Mes taip pat vykdėme plačias konsultacijas dėl šio dokumento su suinteresuotomis pusėmis. Vyksta konsultacijų vertinimai. Vėliausiai 12 metais mes pateiksime teisėkuros pasiūlymą. Jo tikslas užkirsti kelią piknaudžiavimams bei jo taip pat siekiame aiškesnio europinio teisės akto. Džiaugiamės, kad dabartinis Austrijos PAF įstatymas atitinka europinės direktyvos nuostatus. Tikimės, kad Austrijos pareigūnai jau atliks atliktų projektų poveikio aplinkai vertinimą. Tai turėtų užtikrinti, kad Melo Damilio regione vykdomi projektai būtų atliekami pagal visus PAF reikalavimus. Ir tikimės, kad šis projektas bus tik tai išskirtinis, liūdnas pavyzdys. Ačiū, panė komisarė, dabar kalbėtai frakcijų vardu. Ir pradėsime nuo EPP frakcijos. Teiksiu žodį ponui Jar. Dvi minutės ir tikrai prašau laikytis kalbėjimo laiko, kolegos, nes mes jau vėluojame. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Kolega Vyland labai išsamei pristatė klausimo esmę. Aš norėčiau keletą politinių vertinimų pateikti. Aš sakyčiau, kad e, reikia nuolat tikrinti europinius teisės aktus, ar jie gyvendami tinkamai, ar jie yra praktiški ir jeigu reikia, būtina juos tobulinti. Aišku, turime tikrinti, kaipgi tie m, mm, teisės aktai yra įgyvendinami vietoje. Žinoma, peticijų komitetas nėra apeliacinė institucija, tačiau aš tikrai didžiuojuosi, kad žmonės į mus kreipiasi, su panašiomis peticijomis, nes regime, kad europiniai teisės aktai interpretuojami vietoje kitaip, negu mes įsivaizduojame. O peticijų e, komiteto įsikišimas nekarta lėmė nacionalinių įstatymų pakeitimą. Tai yra geras pavyzdys ir tikrai liudyja apie sėkmingą europinę politiką. Ir dar klausimas komisarui. Susidurime su tokia problema Daugelio piliečių rūpi, kaip yra įgyvendinami aplinkos, e, su aplinka susiję Europiniai teisės aktai valstybėse narėse. Mes e, nuolat užduodame klausimus komisijoje, tačiau nuolat uh, sulaukime tokio atsakome. Darome prielaidą, kad tam tikra valstybė narė tinkamai įgyvendina europinius teisės aktus ir mes nematome jokios būtinybės įsikišti. Tačiau, kai mes gauname įrodymų, kad kažkas vyksta neteisingai, būtų gerai, jog būtų užmesgamas dialogas su mm, valstybė nare Deja, panašaus projekto atveju taip nebuvo ir būtų džiugu, kad situacija nesikartotų. Ačiū socialistų demokratų frakcijos vardu, ponas Lechvitis. Ačiū, ponė pirmininkė. Manyčiau, tai, kas čia nutiko, turėtų būti mums a, pamoka. Visi austrai yra aistringi slidininkai. E, nebijokime to. Tačiau Jeigu mes norime būti aistringais slidininkais, turime būti ir aistringais gamtos gerbėjais, nes e, gamta yra taip pat mums svarbus klausimas. Manyčiau, de, čia dėja Austrijos valdžia praeitie nekarta buvo suklydusi. Buvo statomos slidžių trasos neatsižvelgiant, ar tai yra e, gerai, ar tai stipriai kenkia gamtai. Todėl čia būtina pripažinti europinės politikas ir EP veiklos svarbą. Labai dažnai buvo neteisingai įgyvendinami projektai ir nieko nenutiko, o dabar regėjome, kaip buvo sureaguota ir kaip buvo situacija ištaisyta. Taigi reikia pasidžiaugti tuo, kas vyksta. Herzlichen Dank. Dabar žodis poniai Lichtenberger, Verts Ale frakcija. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, pasidžiaugiu tuo, ką sakėte, jūs kalbėjote, kad šiuo metu uh, Austrijos PAF įstatymai komisija tenkina, tačiau prisiminkime ETT sprendimą, kad uh, nustatant ar reikia atlikti PAF, būtina įtraukti konsultaciją su visuomenė. Tačiau Austrijoje taip nėra. Taigi, reagime, jog nefunkcionuoja ankstinio įspėjimo sistema, kuri padėtų užkirsti kelią panašiems įvykiams kaip Melaudamiulio projekto atveju. Kaipgi galime E, sutikti su tuo, kad e, projektas suskaldomas, pamirštamas tam tikros e, trasos, nors visas kalnas iš principo yra perkasamas. Tai labai blogai. Akivaizdu, kad stengiamasi išvengti PAF reikalavimų. Aš tikiuosi, jog komisija nepaleis iš akių šio, at, šio atveju ir toliau atidžiai seks situaciją. Ponas Meir. Ta, eh, bueno, tenemos un caso que nos, nos puede. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aišku, susidūrėm su tokiu atveju, kuris galbūt mums padės rasti ir sprendimą. <clears throat> Ponas Jar ir komisija apie tai kalbėjo ir metiniam komisijos praneš... peticijų e, metiniam peticijų komiteto pranešime bus taip pat e, apie tai kalbama. Šitą situaciją, Damilio situaciją, galėtų padėti spręsti ir, tarkime, Alpių ir Prienų situacijas, kuomet susidurėm su Europos piliečių skundais ir e, iki pat sprendimo prieimimo prabėga per tiek laiko, per kurį Na, kartais ir sunku priimti sprendimą, o tuo metu padaromi tiesiog ne, ne, negražinama žala aplinkai. Ir tikrai yra, yra galimybė peiti ES e, reglamentavimą, kartais netgi jautriose Europos gamtos vietose, tarkim Alpėse, Pirėnuose. Čia siekiant apeiti direktyvą yra suskaidomas projektas į mažesnius gabalus ir tokiu būdu išvengiama reikalavimo atlikti PAV. Taigi, ponas komisarė, ar jūs manote, kad yra būtina griežtai taikyti poveikia aplinkai vertinimo e, ir jeigu taip, tai ar galite jūs sureaguoti greičiau per protingai pagristą laiką, kad tie darbai dar nebūtų atlikti, nepaisant visų pranešimų ir ataskaitų, kurie rodo, kad E, reikėjo atlikti iš ankstinį poveikio vert, aplinkai vertinimą. Taigi reikia reaguoti greitai ir tiek peticijų komitete, tiek komisijoje e, dirbti atitinkamai, kad sumažėtų kuo, greičiu, kuo, mm, kuo, geriau, suma, kuo labiau sumažėtų tas nagrinėjimo terminas ir būtų priimtas veiksmingas sprendimas. Ir Austrija, Ispanija tikrai yra atliekama tokių darbų, nes yra panašių projektų Pirėnuose, slidinėjimo stotyse. Ir tarkime, Ispanijoje Aragono e, regionas taip pat e, yra davęs leidimą tokiam projektui be poveikio aplinko vertinimui. Taigi reikia spręsti tokius dalykus kuo greičiau. Pirmininkė, ačiū. Dabar ponė Vertman, dvi minutės. Ačiū, mėly e, kolegos, ponė komisarė Oettingerė. PAF prasme yra tokia. Reikia išsiaiškinti tiesioginį ir netiesioginį projektų poveikių aplinkai. Tačiau tam tikros išimtis daromos, tam tikri papildomi kriterijai tiesiog apsunkina teisės aktų įgyvendinimą. Teisingumo teismas dar 96 metais pasakė, valstybės narės turi užtikrinti, jog direktyvos tikslau nebūtų išvengta suskaldant projektus. Antraisiais metais e, buvo dar vienas sprendimas, e, tačiau komisija nusprendė, kad e, kol kas nereikėjo imtis priemonių ištaisyti PAF trūkumus ir paskelbė tam tikras gairės. Viena iš gairių kreipėsi į valstybės narės, kurios nustato tam tikrus e, kriterijus. Buvo rekomenduojama atlikti pirminį e, PAF reikalingumo vertinimą, ypač kai kalbama apie jautrijas, e, jautrius regionus. Austrijos piliečiai nuolat protestuoja, kad nepaisoma viešojo intereso. Pagal ETT mm, sprendimus nacionaliniai įstatymai dėl PAF turi būti pakankamai detalus ir užtikrinti visuomenės įtraukimą. Ar komisija mano, kad Austrijos PAF įstatymas atitinka šios reikalavimus? Šiaip beveik visos valstybės narės vengia konsultacijų su visuomenė. Ar nemanote, kad reikėtų peržiūrint PAF direktyvą, peržiūrėti ir reikalavimus dėl visuomenės įtraukimo į projektų vertinimą? Ačiū. Dabar pasisakys parlamentarai savo vardu ir ponas Zieber. Dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarai. E, kalbėtojų sąrašas e, sudaro įspūdį ir pasisakymai sudaro įspūdį, kad peticijų komitetas yra kažkokia e, supra apeliacinė institucija. Na, žinoma, taip nėra. Šiuo metu mes kalbame apie Melau Damiulio e, savivaldybėse vykdomus projektus, du nedideli regionai, Ir žinoma, aš nebejoju, kad ten buvo stengtasi sąžiningai įgyvendinti Austrijos teisės aktus. Tačiau jau mes čia įlendame į teisinus dalykus ir kaipgi Austrija vertina PAF įstatymą. Suvokime, kad teisinės tradicijos valstybėse narėse Europoje yra nevienodos. Aš tikiu, kad Austrija sąžiningai bandė įgyvendinti savo PAF įstatymą ir Europinę PAF direktyvą. Žinoma, klaidų sunku išvengti, tačiau jų tikrai būna retai. Šio projekto atveju e, buvo e, žala kompensuota išmokos buvo tikrai didelės. Tačiau šiaip ar tai politinį vertinimą reikia atlikti. Šio projekto atveju buvo, mm, e, aišku, padaryta e, klaidų, bet po to jos buvo stengtasi ištaisyti. Aš norėčiau paraginti komisiją panašius atvejus vertinti vienodai visais atvejais ir e, atsivilgti į tai, kad e, žala aplinkai kai kuriuose valstybėse narse yra kompensuojama daug e, didesnėmis sumomis nei kitose. Taigi būtina atsižvelgti į bendrą situaciją. Ačiū ponai Zyber. Kitas kalbėtas ponas Nolzer liktai jo ir nėra salėje. Taigi dabar spontaniškų pasisakymų laikas, keturi kolegos yra pasiprašę žodžio, ponas Viliam pasisakys, tačiau paskutinis. Išklausykite prieš tai kitų kolegų. Ponas Bögė, vieną minutę, prašau. Uh, pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, e, pone komisarė, norėčiau prisiminti tai, ką sakė komisaras. Valstybė narė pasimokė. Manyčiau, Austrijos federacinė vyriausybė ir atsakingasis aplinkos ministras e, suprato, jog reikia keisti PAF įstatymą ir tai yra labai geras pavyzdys. Panašių kriterijų nesilaikimas ar bandamas juos apeiti yra pakankamai dažnas reiškinys ir džiugu, kad su to yra kovojama. E, ponas Jar reikalauja labai konkrečių instrumentų, kurie užtikrintų tinkamą poveikį projektui dar jo rengimo metu. Ir aš prisijungiu prie tų reikalavimų. Ačiū, ponas Ferrera. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai keletą tiesiog minčių pasidalinsiu. Iš praktikos, iš praktinės patirties e, PAF taikymo galime iš karto susigaudyti, kad šitos direktyvos, e, e, na, reikia ją patobulinti, reikia atsižvelgti į suminį poveikį aplinkai įvairių projektų. Ir aš manau, kad žvelgdami į medį tiesiog mes nebematome už jo esančio miško. Reikia tikrai atsižvelgti būtent į suminį žmogaus poveikio aplinkai E, vertinimą ir, ir patį poveikį. Tai yra esminis PAF dalykas. Yra labai svarbu, kad kokiu mat, mastu, kokiu matu yra matuojamas poveikis aplinkai. Ar, tarkime, yra taip pat skaičiuojamos atliekant šitą poveikį aplinkai ir kompensacinės priemonės, to poveikio švelninimo priemonės. Ir taip pat reikia suprasti, kuomet E, kitos institucijos turi teisę įsikišti į šitą procesą ir taip pat be abejonės reikia labiau traukti visuomenę, kad kuo didesnis skaidrumas būtų užtikrintas ir taip pat kokybė bei nepriklausomumas tų tyrimų. Ačiū, ponė Markūnaitė. Vieną minutę. Pone pirmininkė, šiandieną mes kalbam ir diskutuojam labai tokių konkrečių e, klausimų, konkrečios valstybės, bet visgi poveikio aplinkai vertinimas jisai yra gana komplikuotas ir sudėtingas klausimas, kalbant tiek nacionalinių lygmenių, tiek tartutinių lygmenių. Ko gero didžiausia problema tai yra pasitikėjimo krizė visuomenėje dėl atliekamų e, poveikio aplinkai vertinimo ekspertizių, tai kad e, ekspertizės atliekamos apmokant e, projekto vykdytojams ir panašiai ir taip toliau. Tai visuomenės įsitraukimas į šitą e, procesą turėtų būti aktyvesnis, bet žinoma, ieškant balanso, kad nebūtų e, stabdomi tam tikri projektai, nepagristai stabdomi. Taip pat problema yra poprojektinio vertinimo savoka, kuomet yra tam tikri dalykai neįvardinti poveikio aplinkai vertinimo analizėje ir pasireiškia tam tikri šalutiniai, sakykime, poveikiai vėliau. Na ir vakar mes balsavom dėl nepriklausomo vertinimo e, nepriklausomumo principo apskritai poveikio vertinimo sistemoje. Tai tas e, natūralu turėtų būti ir taikoma ir aplinkos teisėje ir peržiūrint poveikio aplinkai vertinimo direktyvą mes turėtumėm koncentruotis būtent ant šito dalyko. Ačiū. Ačiū. Mirinoji kortelė. Ponas Leišvit ją iškėlė. Pusę minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar gali būti, kad teisingai supratau, kolegė, norėčiau pasitikslinti. Manyčiau, e, jog svarbiausia, jog būtų laikomasi galiojančių taisyklių. Nebūtų galima a, e, a, e, sakyti, jog tam tikromis a, išimtinėmis atvejėmis gal galime kažko ir nedaryti. Taigi, ar jūs turite omenyje, jog reikia visada laikytis taisyklių ir laikytis jų šimtų atvejų. Pane Markūnyte, jūs galite atsakyti, jeigu norite. Aš e, pabrėžti kad taip taisyklių laikytis yra e, ypatingai svarbu bet pasitaiko tokių atvejų kada e, tam tikros interesų grupės galbūt manipuliuodamos e, visuomenės nuotaikomis stengiasi paveikti tam tikrų projektų įgyvendinimą tačiau ką aš ir pabrėžiau nepriklausomumas atitinkama analizė ir ekspertų nepriklausomumas jisai turi būti užtikrinamas ir, ir viskas daroma pagal taisykles taip kaip yra numatyta teisės aktuose. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Κάντεμπαχ. Nagi, tada ačiū. Pone Kalembara. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Gerbėmi parlamentarai, diskusija liudyje, jog aplinkos srityje yra viena didelė problema - informavimo problema. Ekonomika, aplinka, regioniniai interesai turi būti suderinti, o pernelik dažnai jie yra supriešinami. Reikia paraginti komisiją suvokti, kad aplinkos faktorius ekonomikoje yra taip pat labai svarbus. Priemonės, kurios saugo aplinką, kuria ir gina esamas darbo vietas esamose diskusijose tarsi bandoma supriešinti arba mes stipriname ūkį, arba giname aplinką. Manyčiau, kad e, pernelyg dažnai taip pat ir politikai pasiduoda šitam supriešinimui. Reikia stengtis keisti suvokimą bei užtikrinti suvokimą, kad funkcionuojamariam ūkiai reikia veikiančios ir sėkmingoj apgintos aplinkos. Předající, když si, aby se zbavilo kancléře krajského, hlasovalo proti e, nukleární elektrárně. Ačiū. E, prisiminkime, e, kad e, buvo apsispręsta nestatyti brandolinės jėgainos Elsendorfe. Ir akivaizdu, jog reikia visus projektus įvertinti iš anksto, kad būtų išvengta panašių brangių ir nesėkmingų projektų. Dabar ponas Vilant. Uh, Na, e, e, komisijos atsakymas mane patenkino, tačiau norėčiau vieną aspektą pasitikslinti. Dabartinės nuostatos dėl slidžių trasų yra tokios, kad e, tam tikri kri, kriterijai yra taikomi, jeigu trasos yra mm, tobulinamos ar keičiamos. tačiau neatsižvelgiama į bendrą slidžių trasos plotą, tik į tą dalį, kuri yra keičiama. Na, ar nereiktų ir bendro trasos ploto įtraukti, kadangi čia regime akivaizdų poveikį aplinkai. E, Pone komisarė, mes puikiai žinoma situaciją e, tam tikrose valstybėse narėse ir e, būtų svarbu, kad tam tikras atvejs taptų pavyzdiniu ir užkirstų kelią panašių dalykų pasikartojimams ateityje. Būtų galima reikalinga galų gale pas, nustatyti nuostatas, kurios uždraustų tolesnį projektų įgyvendinimą. Ponas Ziber, pagal mėlyną kortelį, jūs turite klausimą, pono Vilent? Pusę minutės, prašau. Norėjau pasitikrinti kolegos Vyland, jis yra teisininkas. Ar jis turi omenyje ir žmonės, kurie keliauja po kalnus, ta, ar jų daroma poveikį vertinim aplinkais taip pat nori įtraukti į tai, kokį poveikį jie daro visam Alpių regionui. Ar nereiktų vis dėlto kažkokių labai konkrečių kriterijų? Taigi, ką jis turi omenyje konkrečiai? Prašom, ponė Vylant, pusę minutės atsakymui. Na, patikslinsiu. Aplinka nėra e, aplinkosaugos organizacijų nuosavybė. Aplinka yra viešoji gerybė, kurią gali ir turi teisę naudotis visa visuomenę. Ir aš tikrai nemanau, kad Melo Damilo atvejis e, paneigė tą mano teikinį. Ačiū ponui Vyland už trumpą pasisakymą, o dabar ponui komisarų žodis. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, manau visi sutinka, kad šis atvejis e, tikrai nebuvo papriekaištų. Išnagrinėję šį atvejį mes e, pageriname savo įdirbį, kriterijai nebuvo tinkamai įvertinti, pirminis vertinimas nebuvo atliktas ir poveikis aplinkai nebuvo e, tinkamai interpretuotas. Austrijos PAF įstatymas e, privalėjo būtų pakeistas, kad atitiktų Europinę direktyvą, taigi jūsų patvirtintą teisės aktą. Taip pat e, siekiame, kad e, papildomi projektai ar projektų dalis tokių projektų rėmose būtų e, ypač atidžiai išnagrinėjami. Turiu meni mašinų aikšteles, ir jų poveikia aplinkai taip pat reikėtų atlikti. Pasakysiu, kad į šį regioną mes žvelgiame labai atidžiai. Ir mm, be abejo, kalbant apie slidžių trasas, reikia galvoti apie įvairią pusę poveikia aplinkai ir mm, taip pat apie tai, kokią žalą triukšmas daro aplinkui gyvenantiems žmonėms. Na, komisija nežada pradėti sutarties pažeidimo procedūros, tačiau tokią galimybę mes pasiliekame. Iš principo e, prabilta apie e, PAF direktyvos patobulinimą. Mes norime stiprinti biologinės įvairovės apsaugą, su, suvienodyti normas, uh, kalbėti apie energetinius reikalus. Taip pat e, atnaujintoje direktyvoje atsižvelgsime ir teisingumo teismo sprendimus. Lichtenberger uždavė e, klausimą ir atsakydamas į jį pasakysiu, kad Austrijos e, PAF įstatymo nuostatos dėl kriterijų atitinka Mm, europinius reikalavimus, tačiau kalbant apie visuomenės įtraukimą, e, čia atliekamas tiek e, formalus, tiek neformalus vertinimas. Kolega Potočnink kitą savaitę jums e, atsiūs laišką, kuriame išdėstis ar Austrijos PAF įstatymas atitinka skaidrumo ir visuomenės įtraukimo reikalavimus. Taigi į šį klausimą jūs gausite išsamų atsakymą raštu. Manyčiau, kad ateinančiais metais e, e, galėsime e, pasidžiaugti sustiprintą ir atnaujintą PAF direktyvą. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl projekto ploto apibrieščių. Atsakymą e, platesnį gausite raštu. Na, jeigu mes, pavyzdžiui, statome lifto tai negalima apsiriboti tik pačio lifto ploto ir lifto vis kabina važinėjančia aukštin žemyn. Priešingai reikia nagrinėti mm, visą plotą, atvykstančių žmonės, išvykstančių žmonės ir taip toliau. Na, taip pat reikia galvoti ir apie e, slidžio trasų priežiūra e, ir aptarnaujantį personalą, tai taip pat turi būti traukta į kriterijus, be abejo, tobulinant direktyvą bus tengiamasi mm, tokius reikalus tiksliau įvardinti. Klausimas, ar mes galime bandyti įsikišti anksčiau. Na, po projekto įgyvendėjimo praėjo penkeri metai, taigi pakankamai nemažai. Na, čia yra esminė problema. Nepamirškime, kad egzistuoja subsidiarumo principas ir Europinius teisės aktus įgyvendina valstybės narės ir vietos valdžia atskirais atvejais. Nebejoju, kad Aus Austrija pasimokys iš šio atvejo ir e, suvoks, jog nereikia priešinti aplinkos ir ekonomikos klausimų. Manau, kad iš, iš klaidų turime mokytis visi. Dėkoju, ponė komisarė. Šią įdomią diskusiją baigiame ir pereiname prie kito darbo atvarkės klausimų. Tai yra žodinis klausimas komisijai dėl klaidinančių įmonių žinynų.